Deve Liktasis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 patvirtinta. Toliau 29. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 30. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 31. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 32. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 37. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie devintojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar vyks balsa, galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Ši nuomonė yra patvirtinta. Um, well done from all of us. Thank you very much. Labai ačiū. <clears throat> Dabar tęsime posėdį svarstydami kitus darbo atvarkės klausimus. Posėdį, kuris vyko rugsėjo 27 dieną, keitėmės nuomonėms dėl komisijos pasiūlymo dėl mechanizmo, pagal kurį turėtų būti taikomi teisiniai reikalavimai ir prievalės tarp valstybinėms projektams. Nuo šių metų e, labai vertingi tarp valstybiniai projektai užstringa dar pilnelyg didelės administracinės naštos. Mūsų prašėjas Van Miltenburg pristatys savo pranešimo projektą. Jau vyko pirmasis pasikeitimas nuomonėmis ir diskusija buvo labai įdomi. Pažiūrėsime, kaip šiandien viskas klostysis. Tai yra vienas iš keturių teisėjų, kurios pranešimų, už kuriuos yra atsakingas mūsų komitetas. Taigi, ponia Van Miltenburgai, prašau, pristatykite savo pranešimų projektą. Ačiū, papirminkė, kalbėsiu olandiškai jeigu leisite. Ačiū, pan pirmininkai, kaip teisingai pastebėjote, jau pirmą kartą mes keisdamės nuomonėmis kalbėjome apie apsiribojančių regionų potencialą e, ir tai, ką komisija pasiūlė, kas angliškai vadinama European Cross Border Mechanism, tai yra Europos e, pasienio mechanizmas, siekiant e, ieškoti būdų, kaip e, įveikti e, teisinės administracinės kliūtis, gyvenant tartautinius projektus. Labai svarbu čia, kad vietos regionų nacionalinė valdžia ir Europinė lygmenių Europos komisija glaudžiai bendradarbiautų tarpusavyje. Labai svarbu, kad šis mechanizmas būtų laikomas visų valstybių narių, kad būtų veiksmingas Nes tam, kad vienos šalies e, teisės aktai galėtų galioti kitoje šalyje, būtina tam tikra e, teisinė bazė. Tačiau pirmiausia, reikia pabrėžti, kad šis mechanizmas yra neprivalomo pobūdžio ir tokiu būdu Galiu iš karto atmesti tam tikrus abejojimus dėl komisijos mėginimo priboti proporcingumo ir susidarimo principo taikymą. Kitas dalykas yra mechanizmo apriptis. E, <clears throat> dėl to, kaip tas mechanizmas turėtų būti taikomas valstybės narėse, aš patikiau kelis e, pakeitimų pasiūlymus. dėl laisvo valstybių narių, dėl neprivalomo valstybių narių. Dėl taikymo valstybėse narėse ir e, e, pavyzdžiui, aš siūlau tam tikrų pakeitimų komisijos pasiūlymui, tai yra, tarkime, jeigu jau egzistuoja tam tikri mechanizmai tarp valstybių narių, reikėtų jais pasinaudoti. Pavyzdžiui, Beneliukso valstybės turi tam tikrus e, mechanizmus, e, <clears throat> o jeigu tokių mechanizmų nebūtų, tarp valstybių narių gyvenant atitinkamus tarp valstybinius projektus, tuomet pradėtų veikti europinis e, tarp valstybinis mechanizmas, todėl pirmajame ir ketvirtajame punkte aš siūlau valstybės narėms numatyti galimybę pasirinkti uh, tarp naujo mechanizmo arba, tar, arba pasirinkti jau egzistuojantį mechanizmą, jeigu toksai egzistuoja. <clears throat> Ir kiekvienas, kiekvieną projektą būtų galima, kiekvieno, kiekvieno projekto atveju gyvenimo būtų galima numatyti tokią pasirinkimo galimybę, nes Mano vertinimu, tokiu pakeitimu būtų galima užtikrinti visose valstybėse narėse tarptautinių projektų koordinavimą. E, ir <clears throat> numatant tai kiekvieną valstybę narėje tokių projektų koordinavimo e, institucijų, galbūt kai kuriams iš jų tektų didesnė našta, tarkim, koordinavimo e, tarnybai Luksemburgė tektų didesnė našta nei koordinavimo tarnybai Maltoje, tačiau tokiu būdu būtų galima iš tiesų nemažai kliučių pašalinti. Ir e, <clears throat> pagal dabartinį komisijos pasiūlymą mm, toks mm, mechanizmas praktikoje iš tiesų mm, neveiktų taip, kaip e, turėtų veikti, e, pirmiausiai dėl e, jo neprivalomo pobūdžio. Tik tai gyvendinančią sistemą valstybėms narėms reikėtų palikti ilgiau laiko, <clears throat> todėl e, manau, kad terminus, kurie numatyti 10, 12 ir 16 punktus, reikėtų nuo 3 mėnesių pratesti iki 6 mėnesių tam, kad būtų galima gauti atitinkamą e, teisinį įvertinimą ar e, dėl to, ar kitos valstybės teisės aktai galėtų būti taikomi gyvenant tinkamus projektus. E, ir e, jeigu būtų gauta neigiama teisininkų išvada, reikėtų nenukelti projektų gyvenimo, apskritai jų atsisakyti. Taip pat noriu pasakyti, kad e, Komisija šį pasiūlymą pristato kaip tam tikrą infrastruktūros projektą metus e, projektų gyvendinimo palengvinantį pasiūlymą. O iš tiesų čia kalbama apie du dalykus. Viena vertus tai yra infrastruktūros projektai, antra vertus e, viešųjų e, ekonominių paslaugų tiekimas ir aš <clears throat> manau, kad reikėtų labai aiškiai parinkti atitinkamas apibrištis tam, kad nebūtų pernelik ribojama taikymos rytis. O pirmininkė, jeigu mes e, patvirtinsime šios pasiūlymus, tai galėsime parengti pakankamai e, tolygų reglamentą ir padėsime visoje Europos Sąjungoje gyvendinti e, svarbius tarpvalstybinius projektus, pavyzdžiui, tokius kaip Interreg arba teritorinės sąglaudas skatinančius projektus ir <clears throat> Labai svarbu, kad e, šios priemonės e, būtų veiksmingos tam, kad e, sienio regionuose gyventis pliečiai pajustų ES indėlį gerinant jų <clears throat> gerovę. Taip pat noriu pasakyti, kad Buvome, esame e, numatė atitinkamą susitikimą su ekspertais, diskutuoti šią temą. Susitikimas vyks nuo 10 iki e, pusės dviejų ir visi komiteto nariai šešėlį pranešėjai yra raginami dalyvauti. Ačiū šešėliams pranešėjams ir komiteto nariams noriu pranešti, kad ekonomikos ir socialinių komiteto pranešėjas taip pat yra salėje ir jis yra pasirengęs pristatyti ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę. Dabar žodžiu šešėliam pranešėjai, ponai Celeriui. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, ponai Van Miltenburgui, už uh, jau pakankamai rimtą įdirbį, pasienio regionai sudar 40 procentų visos es teritorijos, trečdalis darbuotojų mm, juose gyvena, dėja mm, darbo našumas ir e, gerovės lygis šiek tiek tose pasienio regionuose atsilieka. Labai dažnai anksčiau pasienio regionuose kildavę konfliktai sukeldavo didesnius karus, todėl būtent dabar turime pasirūpinti geresnė jų bendradarbiavimo galimybė Lisabono sutartyje be ekonominių ir socialinių e, aspektų kalbama taip pat ir apie pasienio e, regionų sanglaudą pagal Interreg programą jau turėjome įvair, anksčiau galimybės e, skatinti tokių regionų bendradarbiavimą ankstesnėje kadencijoje. E, taip pat e, buvo įsteigta e, pasienio regionų asociacija, tačiau nepaisant to egzistuoja nemažai problemų regionams tarpusavio bendradarbiaujant dėl skirtingų teisės aktų ir teisinių sistemų bendradarbiavimas vyksta ne taip sklandžiai, kaip galėtų. Man atrodo, kad 2014-aisiais pirmininkaujant Luksemburgui buvo pateiktas pasiūlymas visas likščiolinės priemonės pakeisti, <clears throat> tiksliau papildyti naują priemonę arba mechanizmu, siekiant e, pašalinti arba iki minimumo sumažinti e, tarp regioniam bendradarbiavimui kylančias kliūtis. Komisija patikė dabar atinkamą pasiūlymą. Dėkoju komisijai už pademonstruotą drąsą pasiūlyti tokį mechanizmą. Žinoma, netrukome sulaukti reakcijų šį pasiūlymą iš atskirų valstybių narių arba kaip Vokietija iš atskirų federalinių žemių, kurios labai garsiai šaukia apie tai, kad bus pažeidžiamas čia subsidirumo principas e, ar e, kokie nors kiti principai iš tiesų, jeigu būtų demonstruojama daugiau geros valios, tokio mechanizmo neprireiktų, tačiau kadangi situacija yra tokia, kokia yra, taigi tie mechanizmai e, tokie kaip šis yra būtini, todėl tai palankiai e, vertinu teikiamą pasiūlymą, turėsime dar jį atitinkamai pakeisti diskusijų eigoje. Pons van e, Miltenburgas jau pateikė savo pakeitimų pasiūlymus. Uh, pat manau, kad e, kalbant apie e, federacinės valstybės, reikėtų galbūt atsižvelgti šiek tiek jų pagėdavimus dėl subsidiarumo, tačiau nepaisant subsidiarumo principo, ten, kur prireiktų, reikėtų panaudoti ir tam tikrą švelnios formos e, prievartą, skatinant e, tarp valstybinius e, projektus, tam, kad būtų skatinama taip pat ir politinė ekonominė sąngauda Europos Sąjunga. Manau, kad likščionis priemonės, tokias kaip Interreg arba LTŽ, labai puikiai dera su šią naująją siūlomą priemonę, papildo vieną kitą. Nekantri laukiu būsimų diskusijų šią temą. Manau, kad e, vieną ar kitą idėją ir pasiūlymą bus galima patikslinti, geriau suformuoluoti, pavyzdžiui, tam tikrus e, apibrėžimus Pavyzdžiui, šis mechanizmas galėtų būti taikomas vienam ar keliems e, projektams, e, kurie būtų gyvendinami ne tik e, sausumos tarpusavę sieną turinčiose valstybėse, tačiau ir gyvenant bendrus projektus su trečiosiomis šalimis, su kuriomis yra ribojamas jūros siena. manau, kad mes <clears throat> turėtume pirmiausiai pasisakyti už teritorinę sanglaudą, e, todėl turėtume pritarti šiam projektui, nepaisydami kai kurių valstybių narių prieštaravimų. Ačiū ponui e, Celeriui, dabar žodis ponui Howardui. Jis e, kalbės kito šešėlį pranešėjo vardu, ar taip? Taip. Teisingai, ponė pirmininkė, ačiū, kad leidote man kalbėti Monikos Smolkovos vardu. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai ponui Van Miltenburg už gerai parengtą pranešimo projektą. Kaip aš jau sakiau, keičiantis nuomonėmis, aš džiaugiuosi šiuo mechanizmu ir labai norėčiau, kad jis būtų kuo greičiau patvirtintas. Labai gerai, kad mums uh, pavyko organizuoti klausimą ponas Van Mintlerbauk tai padarė ir tai padaryta taip operatyviai. Aš norėčiau pakalbėti apie pranešimo taikymo apimti kai kuriais aspektais. Manau, kad e, tai turėtų būti pakoreguota. Europos komisija turėtų dėti daugiau pastangų, kad vietos ir regiono administracija dalyvautų šiame procese. Vietos ir regiono administracija turėtų gauti daugiau informacijos, pavyzdžiui, parengdamos e, e, konkrečią komunikavimo strategiją, kad galėtume pagerinti tokio mechanizmo naudos supratimą ir galėtume E, paaiškinti prieštaravimus. Be to, įgyvendinant šį mechanizmą turėtų būti tariamas su vietos ir regionų valdžia ir tai turėtų būti daroma reguliariai. Be to, būtų įdomu pagalvoti apie vidutinės trukmės įgyvendinimo proceso įvertin, e, įvertinimą. Aš skeptiškai vertinu penkerių metų komisijos vertinimo e, pasiūlymą, ataskaitos pasiūlymą. Man atrodo, kad tai nepakankama. E, turėtume pagalvoti apie mechanizmo taikymo apimtį. E, Dabartinėme pasiūlyme yra kalbama daugiausia apie infrastruktūros procesus ir bendrojo intereso paslaugas. O aš manau, kad mes turėtumėm tas nuostatas suformuluoti konkrečiau, nes e, reikia kalbėti apie tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, bendradarbiavimą tarp skubios pagalbos tarnybų, tai stichinių nelaimių, katastrofų atveju ir panašiai. Aš suprantu, kad tas mechanizmas gali sukulti administracinių kliūčių, tačiau aš tikiu, kad e, bendravimas su suinteresuotomis e, pusėmis nuo pat pradžios leistų uh, procesą palengvinti. Mes turime pagalvoti, kaip panaudoti deklaravimo ir įsipareigojimo koncepcijas nuo pat pradžios. Tai turi daryti visi suinteresuoti subjektai. Todėl aš norėčiau dabar paraginti dalyvauti tolesnėse diskusijose. Dėkoju už galimybę man pasisakyti. Ačiū. Toliau ponas Olčiuk. Ar teisinga aš ištariu jūsų pavardę? Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai kolegos pono Petrovskio vardu, norėčiau pristatyti jo nuomonę. Aš tik perskaitysiu tai, ką jis nori pasakyti. Aš kaip šešėlinis pranešėjas remiu pasiūlymą atsisakyti naujojo mechanizmo privalomumo, kaip kad siūlo Europos komisija. Pranešimo kurį parengė fonas Melnitenburg projektas, e, siūlo tokią idėją ir man atrodo tai būtų teisinga. Tačiau noriu pakomentuoti dešimtąjį pakeitimą. Mano nuomonė, valstybės narės turėtų uh, turėti laisvės sukurti nacionalinius koordinavimo biurus. Aš nesutinku su Europos komisijos pasiūlymu, nes ilgalaikės procedūros, e, tik šio ilgai trunkančios procedūros pritaikant mechanizmą uh, nedaug naudos atneš tiems, kurie įgyvendina, pavyzdžiui, transporto projektus. Ir jeigu vienos valstybės narės e, teisės aktus turėsime įgyvendinti kitoje valstybėje narėje, iškils rimtų teisinių abejonių. Ačiū. Ačiū. Toliau uh, e, guė NGL vardu ponas Papadimulis, ponas Ropė. Ne, ponės Demato. Damato. Ringrazio innanzitutto il collega per la presentazione di questa bozza di relazione. Ačiū. Aš noriu irgi padėkoti kolegai už pranešimo projektą. Dažnai mes kalbame apie supaprastinimą ir e, galimybės e, sanglaudos politiką paversti suprantamesnė piliečiams, atsižvelgianti visų poreikius ir sumažinant e, biurokratiją nuolatinę naštą. Man atrodo, kad šis pranešimas yra parštas teisinga linkme, nors yra ir neiškių aspektų. Kolega kalba apie tai savo pakeitimuose. Visas šis procesas užsitęsė dviejus metus. Ir yra duomenų, kurie šiek tiek abejotini dar yra, apie tai esame daug kalbėję. Pasienio regionai paprastai ekonomiškai yra mažiau funkcionalūs negu kiti regionai. Kalbėkime apie ligoninės, universitetus, kitas paslaugas. E, paprastai jos nėra tokios geros kaip kitose valstybių zonose. Kalbu apie pasienio zonas. Todėl mes čia turėtume spręsti problemas kuo veiksmingiau. Būtina pritaikyti priemonės, kurios neapsiribotų tik ekonomiką, ne pagalba iš Europos. Man atrodo, problemas galėtume pašalinti, nemėtydami tam pinigų. Man atrodo, kad turime sukurti gerą Interreg sistemą ir kalbėti ne tik apie finansinę paramą pagal jį, bet ir apie, institu ir apie institucinę pagalbą, pavyzdžiui, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės. Uh, Supraskime, kad tos grupės kol kas neturi teisės aktų e, rengimo galios, todėl turėtume pasirūpinti, kad jos nesukeltų teisinių kliučių. Be to, supraskime, kad šiame reglamente siūlomas mechanizmas turėtų būti laisvanoriškas. Pranešėjas pateikė pakeitimą, kuriame yra kalba apie komisijos pasiūlymą. E, E, tas pakeitimas tarsi išaiškina komisijos pasiūlymą, kuris yra šiek tiek neiškus. Kalbame apie bendrųjų projektų atvejų taikytiną mechanizmą, bet kai kuriais atvejais e, mes negalime priimti sprendimų dėl visų bendrųjų projektų vykdomų pasienio zonose. Aš sutinku su pranešėju, jis nori, kad E, tos valstybės narės, kurios dar neturi tokių mechanizmų, neturėtų įsivaizduoti, jog privalo naudotis Interreg. Įgyvendinimas turi būti savo laisvanoriškas ir kiekvienu atveju turime įvertinti projektų specifiką. Tai turi būti padaryta valstybėse narėse. E, kas kart, kai pasienio regione iškyla teisinių kliūčių, valstybės narės pačios turi nuspręsti, ar naudosis jau turimų mechanizmų, ar sukurs naują, ar pasinaudos e, pasienio specialiuoju mechanizmu. Be to, valstybės narės turėtų turėti galimybę neaktyvuoti jokio mechanizmo, jeigu tam pakanka pagrindo, jeigu tam yra teisinių ar administracinių kliūčių. Ačiū, ponė Breso, jūs norėjot papildyti. Grazie, Breso. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau dėl balso. Panašu, kad e, tuoj visai užkimsiu. Man irgi čia daug painiavos atrodo. Klausiausi kolegos, išklausiau jog argumentų, bet man šiek tiek neaišku dabar. Kalbame apie pasiūlymą reglamentui, ne direktyvai. Reglamento pranašumas šiuo atveju yra akivaizdus, gana didelis. Mes tą jau matėme su Eject projektu. Čia buvo kalbama apie reglamentą. Aš kalbu apie EJTC. Bet e, valstybės narės negalėjo to įgyvendinti laiku ir dėl to e, pasienio regionai susidūrė su sunkumais. Nepamirškime, kad kalbame ne tik apie mažas, mažas valstybės, kartais ir didelės valstybės uh, e, susiduria su sunkumais neretai e, valstybės narys, kurios neturi problemų valstybės centre, pasienio regionams neskiria pakankamai dėmesio. Todėl ponė Damato ir kalbėjo apie specifines pasienio regionų problemas ir sulėtėjus ekonomikos augimą dėl tų problemų. Aš norėčiau paprašyti, kad pranešės apie tai labai težiai pagalvotų ir galbūt reikėtų pateikti pakeitimų, kadangi turime išlikti labai atsargus Ir kai pasirenkame tą kiekvienam atveju taikomą skirtingų sąlygų variantą, turime išlikti atidus ir atsargus. Aišku, valstybės narės sprendžia regionų prašymų pagrindų, bet būtent valstybė narė turi nuspręsti, kuri bendradarbiavimo priemonė yra tinkamiausia. Jeigu kada nors būtumėt dirbę regionų valdžios lygmenių, suprastumėt, kad kartais prireikia mėnesių, o net ir metų, kol centrinė valdžia priima sprendimą, sprendimą dėl pavienių atvejų. Aš nemanau, kad tokiu būdu padėtis nesupaprastėtų, tik tai pasudėtingėtų. Ir e, ta mūsų kuriamoji priemonė būtų nepanaudojama. Noriu pasakyti šešėlinėms pranešėjams, kad čia kalbame apie reglamentą. Reglamentas turi numatyti aiškumą. Juo turi naudotis visos valstybės narės vienodai. Ir tai yra reikalinga tam, kad galėtume skatinti bendradarbiavimą pasienio zonose. Kalbame apie vietos ir regionų valdžios interesus ir turime pripažinti, kad valstybės narės kartais jų nepaiso ir sprendimai yra priimami ne visuomet greitai. Kas dar norėtų pasakyti? Panas Vaniselroj. Sorry, in, in het Nederlands. De vorige keer hebben we met elkaar ook uh, al hier. Su Karelu jau prieš tai kalbėjome apie uh, eh, tas priemonių eh, grupės, skatinant teritorinį bendrabiavimą, teritorinę sąglaudą. Aš manau, kad nemažai regionų rado būdų, kaip e, tinkamai atlikti savo e, funkcijas arba gyventi įvairius projektus e, pasitelkiant europinės priemonės. Dabartinių pasiūlymų siūloma suteikti šiam procesui tam tikrą aiškesnę struktūrą. Prašėjas siūlo, kad šis mechanizmas ir toliau liktų neprivalomo pobūdžio, tačiau e, tai yra viena, o antra vertus, kad jis apriektų taip pat ir mažesnio masto projektus ir būtų labiau pritaikytas konkretiems poreikiams. E, ir man toks pasiūlymas yra priimtinas, tačiau vis tik tai reikėtų pamastyti apie tai, e, kokią konkrečią naudą ši priemonė turėtų atnešti ir kokią priemonę gyvenimo konkrečiai reikėtų pasirinkti. Manau, kad apie metodiką reikėtų daugiau čia pakalbėti. Ačiū ponui Baratui dabar. Suteiksiu žodį jis e, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui atstovauja. Galiu vengriškai kalbėti, manau, kad taip. Pirmiausiai norėčiau ekonomikos ir socialinių kalų komiteto vardu norėčiau padėkoti už šį reglamento pasiūlymą. Iš pirmo žvilgsnio jis galbūt netrodo toks svarbus, tačiau iš tiesų jis padės išspręsti nemažai problemų, kuriant mūsų bendrą ateitį. Istorinių požiūrių tarp valstybiniai regionai visuomet e, atlikdavo svarbu vaidmenį. Buvo atliktas tyrimas, e, kurio išvadose teigiama, kad Europos e, bendros nacionalinės pajamos, e, jeigu nebūtų sienų, apskritai padidėtų 8 procentais. Taigi sienos atsakymas e, yra susijęs <clears throat> su didžiuliu ekonominiu potencialu, tokiuose srityse kaip sveikatos apsauga, švietimas ir kitose srityse nemažai klausimų esame surengę šią temą. Norėčiau Jums du pavyzdžius paminėti. Pavyzdžiui, Niderlanduose viename miestelėje kilo didelis gaisras, tačiau gaisrininkai iš Vokietijos negalėjo atvykti padėti jo gesinti, nes e, reikėjo gauti specialų leidimą. Pavyzdžiui, Strasbūrė veikia mokykla, ten mokykloje nėra baseino tos mokyklos mokiniai kartu su mokytojais vyksta į e, Vokietiją ir ten naudojasi baseinu, tai yra įmanoma, tačiau mokytojas negali prižiūrėti tų vaikų Vokietijos teritorijoje, nes to neleidžia Vokietijos įstatymai. Taip, šiame e, reglamente svarbus yra subsidiarumo e, aspektai. Ir naujas požiūris siūlomas e, puikiai dera su galiojančiomis programomis ir mechanizmais. E, šis mechanizmas nėra privalomo pobūdžio, vietos savivaldos struktūros gali savanoriškai jį taikyti arba netaikyti. Ir taip pat labai sveikintinas ir teigiamas aspektas yra stebėsena, kurią turėtų vykdyti komisija, vertinama ir analizuodama vykstančius procesus, nes būtina čia sukaupti tam tikrą teigiamą patirtį ir vėliau bandyti ją pasinaudoti platesniu mastu. Gali būti, kad šio mechanizmo taikymas nebus labai lengvas, tačiau vis tik tai turime toliau žengti pasirinktų kelių. Deja, kol kas nėra parengtos uh, ekonomikos vystymo strategijos, kurios e, galėtų pasiremti e, <clears throat> šio mechanizmu arba į kurias mechanizmas galėtų būti integruotas. Strategija 2030 yra e, parengta, jis svarbi regioninio bendradarbiavimo skatinimui, tačiau toje strategijoje taip pat nekalbama labai konkrečiai apie pasienio regionų bendrabiavimo ateitį. Be to labai svarbu tinkamai spręsti koordinavimo, finansavimo klausimus ir viešųjų ryšių klausimus, nes šie ryšiai yra ypatingai svarbus šiuo atveju. Taigi šis e, pasiūlymas e, nepasieks piliečių ar vietos savivaldos institucijų, jeigu nepasitelksime viešųjų ryšių ryšių ir dėl netinkamų viešųjų ryšių žlunga patys geriausi projektai. E, todėl viešaisiais ryšiais būtina tinkamai pasirūpinti. Dar kartą dėkoju už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Iš tiesų, ne, <clears throat> mes tikrai pritarėme, nepaisant atskirų pastabų, pateiktiems pasiūlymams. Dabar žodis komisijos atstovui ir jo komandai atsakyti klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atsivedžiu visus savo specialistus šiandien. Norėčiau išsakyti keletą pastabų. Aš visų pirma dėkuoju pranešėjai už labai pozityvę ir konstruktyvę ataskaitą. Tik tai keletas abejonių iškilo. Tris, keturis komentarus norėčiau išsakyti. Pirmiausia, jau diskusijoje girdėjome, kad e, mums šiek tiek nepatinka, jog yra akcentuojama ECBM e, laisvanoriškumas pakeitimuose apie tai keletą kartų kalba. Mes bijome, kad tai taps taip laisvanoriška, kad galų gale praktiškai tas mechanizmas ar ta naujoji priemonė bus visiškai nebenaudojama. Uh, E, Tuo mes neturėtume būti suinteresuoti. Kitas dalykas, iškyla šiek tiek sunkumų, bandant suprasti tiksliai, kaip toks mechanizmas galėtų būti kuriamas ad hoc pagrindu atskiriems projektams. Tada vėlgi iš esmės e, jis būtų e, išardytas, o po metų vėl reikėtų bandyti iš naujo kurti. Todėl norime labai aiškiai pasakyti, ką esame pasiūlę. E, mes kalbame apie mechanizmą, kuris leistų e, išspręsti teisinės kliūtis e, prie kiekvienos sienos individualiai ir mes nu turime galvoti apie tokią priemonę, kuri galėtų būti pritaikytas kiekvienam atskiram projektui skirtingomis sąlygomis. Dar vienas dalykas, kuris jau buvo trumpai paminėtas per diskusiją. Naujos uh, Europos grupuotės teritoriniam bendradarbiavimui uh, pertvarkymas. Šiuo dokumentu mes nenorime sukurti naujų te, juridinių subjektų. Uh, Dar vienas pastebėjimas. Mes, aišku, atkreipėme dėmesį į tai, kad e, galima sukurti ir kitokių efektyvių mechanizmų ar priemonių. Bet aišku, mūsų mąstymas, mūsų rekomendacija būtų tokia, jeigu ECBM bus prieinama, tai kodėlgi dabar reikėtų švaistyti laiką, pastangas ir išteklius naujų priemonių kūrimui. Aš šiame kontekste norėčiau pabrėžti, kad be abejo norėsime patikrinti, kad tokia alternatyvi veiksminga priemonė duotų tokių pat rezultatų, kaip ir mūsų pasiūlymas e, išspręsti teisinės problemas. Todėl veiksmingumo kriterijai, tokie kaip teisingi terminai, koordinavimo procedūros ir panašiai, būtų numatyti efektyviuose alternatyviuose mechanizmuose. Na ir paskutinis komentaras, čia galbūt bus šiokių netitikimų, nes mano nuomonė, jeigu tai jūsų pranešimą teisingai interpretuojame, visos valstybės narės turi kurti koordinavimo taškus, tačiau kaip tai galės būti suderinta su alternatyviu mechanizmu kodėl valstybė narė turėtų būti pareigota kurti koordinavimo punktą pagal ES teisę, jeigu tuo pat metu ta valstybė narė renkasi alternatyvų mechanizmą. Man atrodo, kad čia e, išvelgiame daug netitikimų. Dar vienas pastebėjimas, kuris yra labiau sėtinas su paaiškinimu, išaiškinimu pranešime yra paminėta visa eilė specialių e, bendrųjų projektų. Tuo tarpu reglamento e, antrajame straipsnėje yra kalba apie bendrųjų projektų apibrieštis ir tas straipsnis nėra pakeičiamas. Tada čia kyla klausimas. Pagal komisijos pasiūlymą mes kalbame apie projektus, į kuriuos įeina skirtingi infrastruktūros elementai turintys įtakos pasienio regionui abiejose pusėse. Tuo pat metu mes kalbame apie bendruosius ekonomijos interesus viename ar kitame pasienio regione. Ir dabar gila klausimas, ar pakeitimai siūlomi šiame tekste yra siejami tik su konkrečiais bendraisiais projektais, ar jie apims tuos du projektus. O galbūt tai numatys tam tikrų pokyčių, mes nes nežinome, kaip tie pokyčiai praktiškai pasiteisins. Dėl terminų galiausiai norėčiau pakalbėti. Turbūt pastebėjote, kad e, šiuose diskusijose narėse e, prate, bandoma pratesti terminus. Ko taryboje tą pačią tendenciją pastebime, tuo tarpu komisija paprastai e, pastebi tendenciją, kad terminai yra priartinami, lygnant su to, ką jis siūlo. Čia aš norėčiau pabrėžti kad ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėje yra pabrėžta, jog e, artimi procedūroms nustatyti terminai paprastai yra naudingi vietos veikėjams. Paprastai vietos veikėjams e, tokie terminai, griežtesni terminai yra naudingesni, net jeigu tai reiškia, kad su vietos administracija jie turi e, greičiau tartis. Tiek aš ir norėjau pasakyti. Ačiū. Much, Labai dėkuoju. Dabar ponas pranešėjai sutikimas, prašau. Ačiū, pana pirmininkė, pirmiausia reaguosiu į kolegų pastebėjimus, pirmiausia į poną Celerį, noriu padėkoti už įžvalgas. Aš manau, kad jūs pastebėjimas dėl kaiminių trečiųjų šalių yra tikrai vertas dėmesio, tačiau vis tik tai europiniai reglamentai negali būti taikomi už ES ribų ir manau, kad E, nebent bus rastas kažkoks teisinis sprendimas, Junktinė karalystė po breksito šis reglamentas negalės galioti, poniai. Breso noriu pasakyti, kad iš tiesų labai atidžiai turime pagalvoti, pamastyti, ar ne per daug reikalaujame, e, numatydami prievalę kiekvienu atveju. Įvertinti šio mechanizmo taikymą, atsižvelginti tai, e, ką kalbėjo ponas Van Nistelrooy, vis tik tai mes turėtume atsižvelgti į tam tikrus specifinius aspektus, gyventi tam tikrus projektus konkrečiai. Ar įmanoma A valstybės narės teisės aktus taikyti B valstybėje narėje ir tokiu būdu manau, kad mes neišvengsime kiekvieną kartą būtinybės ieškoti tų teisinių sprendimų, tačiau kiekvieną kartą susidursime su uh, kliūtimis ir kiekvieną kartą reikės e, iš naujo taikyti mechanizme nustatytą procedūrą. Taip pat nelabai suprantu komisijos pozicijos, kuri teigia, kad e, būtų galima nustatyti vieną sistemą, nepaisant to, kad kiekvieną kartą reikės vertinti, ar ji būtų taikoma ar ne. Aš vis tik tai noriu pabrėžti čia neprivalomą pobūdį. Ir turiu pasakyti, kad <clears throat> jeigu to neprivalomo pobūdžio atsisakysime, kils rimtų problemų dėl subsidiarumo ir proporcingumo principo taikymo. Aš noriu Kembridžo universiteto tinkamą e, tyrimą čia ir e, paminėti ir iškeltus klausimus ir vis tik tai manau, kad e, pabrėždami šio mechanizmo neprivalomą pobūdį mes tikrai sulauksime didesnio pritarimo iš valstybių narių jo taikymui. Ir jeigu valstybės narės e, sutinka taikyti vieną kitos teisę, įgyvendinant tokius tarp valstybinius projektus, jo tai jau būtų rimtas žingsnis tinkama linkme ir manau, kad <clears throat> E, jeigu būtų priimtas mano pasiūlymas po trijų metų iš naujo įvertinti e, šį mechanizmą, tada galėtume pagalvoti, ar e, nereikėtų tą mechanizmą padaryti labiau privalomą. Kol kas manau, kad būtina pabrėžti tą neprivalomą jo pobūdį. O Kalbant apie antrąjį pasiūlymo e, straipsnį, e, antrąjį punktą, aš manau, kad kiekvieną kartą reikia, reikėtų įvertinti atskirai e, to mechanizmo taikymas tokiems tarptautiniams projektams. Komisijos siūlomas terminas trijų mėnesių atrodo labai viliojančiai, tačiau puikiai žinome, kokia yra dažniausiai praktiką, nes pavyzdžiui, jeigu pasiūlymas yra pateikiamas birželio mėnesį, <clears throat> tai atsižvelgiant į tai, kad per vasarą tikrai neįmanoma e, visko pakankamai e, greitai ir veiksmingai vertinti, e, tas trijų mėnesių laikotarpis yra per trumpas, todėl manau, kad todėl aš ir siūlau numatyti šešių mėnesių laikotarpį, nepaisant to, kad trijų mėnesių laikotarpis atrodo pakankamai ilgas, tačiau kai reikia užtikrinti konsultacijas tarp įvairių ministerijų ir žinybų, tuomet tų trijų mėnesių iš tiesų dažniausiai gali ir nepakakti, todėl manau turėtume tikroviškai vertinti situaciją ir uh, numatyti ilgesnį konsultacijų laikotarpį tam, kad šis pasiūlymas sulauktų didesnio pritarimo e, ES valstybėse narėse. Tik noriu padėkoti e, baigdamas šešiems pranešėjams teisės reikalų tarnybai, komiteto sekretariatui, nes e, nepaisant to, kad iš pirmo žvilgsnio šis pasiūlymas komisijos atrodo pakankamai paprastas, tačiau jame labai daug teisinių aspektų, kurios pakankamai sudėtinga yra išsiaiškinti. Ačiū, ponė Miltenburgai. second of October, 6 p.m. Pakeitimams teikti iki spalio 22 dienos 18 valandos. Gerai? Gerai, tuomet galime pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra prie nuomonės dėl teisėkuros pasiūlymo dėl Europos regioninės plėtros fondo ir sanglaudos fondo pasiūlymo nagrinėjimo. Uh, Mūsų pranešėjas yra ponas Kotsulino, jis e, šiandien turėtų pristatyti mums savo parengtą dokumentą. Aš norėčiau Jums priminti, kad kalba eina apie teisėkuros dokumentų rinkinį, kuris yra susijęs su daugiametė finansinė programa. Taigi kalbame apie labai svarbų dosiją. Rugsėjo 3 dieną mūsų komitete mes galėjome pasikeisti nuomonėmis šiuo klausimu. Ir šiandien mes suteiksime žodį ponui Kotsolino, kad jis galėtų pristatyti mums savo įdomią uh, nuomonę ir jo siūlomus 72 pakeitimus komisijos pasiūlymai. Prašau, ponio Kotsolino. Dėkoju. Kaip jau buvo ką tik pasakyta, da, uh, Aš siūlau 72 pakeitimus komisijos pasiūlymų ir 44 iš jų yra susiję su konkrečiu testu, tekstu. Ir aš stengiuosi surinkti visų kolegų šilnių pranešėjų pasiūlymus ir dirbome visi kartu šiame komitete. Taigi pirmiausia, da, noriu pasakyti du dalykus. Žinodamas, kad Mes turėtume pasidžiaugti tuo, kad komisija siūlo supaprastinti fondų naudojimo taisyklės. Noriu pasakyti, kad mes manome, kad negalime vis dėlto kvestionuoti nei sanglaudos politikos principų, nei tikslų. Ir todėl mes Norėtume dar kartą priminti, kad 174 sutarties straipsnėje kalbama apie pagrindinės Europos Sąjungos vertybės. Ir taip pat mes džiaugiamės tuo, kad yra nustatomas ryšys tarp sanglaudos politikos ir makroekonominės politikos. Tačiau reikia e, suome e, remtis dviem principais. Pirmiausia, šis pasiūlymas neturėtų kelti jokios grėsmės teritoriniai sanglaudai. Mums atrodytų, kad būtų visiškai neteisinga nu, iš naujo siūlyti, e, nustatyti makroekonominės sąlygas. Ir taip, iš tikrųjų, reikėtų sustiprinti bendrą finansavimo, tačiau suprantame, kad mes turime daryti viską, kad nepat, mūsų sąjungos politika nepatektų į spastus. Nes sąjungos politika neturėtų keisti nacionalinių politikų. Mes turėtume tikrai ne, nepamiršti, kad stabilumo ir augimo pakto nuostatos neturėtų būti tokios, kad jos trukdytų valstybėms narėms tinkamai įgyvendinti sanglaudos politiką. Aš manau, kad būtų labai gerai, jei mes galėtume realistiškai viską aptarti nesiremdami jokią ideologiją. Taigi, man pasirodė, kad buvo svarbu paminėti tai iš karto. O dabar norėčiau perėti prie trijų dalykų, į kuriuos norėtų atkreipti jūsų dėmesį. Pirmiausia, tai yra paramos sutrikimas pagal temas, pagal sritis. Mes manome, kad tas e, paramos sutelkimas pagal sritis turėtų vykti regioninių, e, pagal regionus. Mes ma, e, nemanome, kad tą sutelkimą reikia daryti nacionaliniu lygmeniu. Be to, mes norime, kad būtų taikomas šiek tiek kitoks požiūris ir be abejo žalioji Europa yra labai svarbus mūsų prioritetas. Ir manome, kad antram e, tikslui iš penkių prioritetinių tikslų reikėtų skirti daugiau dėmesio. Ir mes manome, kad e, valstybės narės turėtų turėti čia e, daugiau sprendimo galių, nes jos renkana duomenės iš regionų ir todėl čia reikalingas yra didesnis lankstumas. Moksliniai tyrimai ir inovacijos Mes suprantame, kad šis tikslas yra labai svarbus. Negalime nuvertinti jo svarbos. Atvirai kalbėdamas pasakysiu, kad aš manau, kad dabartinės pasiūlymas daugiau dėmesio skiria pramoniai, o ne konkretiems regionams. Bet dabar sugrįždamas prie to, apie ką prieš tai kalbėjau, aš noriu pasakyti, kad valstybės narės ir regionai turi turėti daugiau lankstumo. Yra dar vienas svarbus klausimas. Ir būtų gerai, jei jūs man pasakytumėt, ką galvojate apie, apie šį dalyką. Tai ir aš kalbu apie techninę paramą. Tai yra naujas dalykas. Mes manome, kad techninė parama turi būti pirmiausia skirta tam, kad galima būtų sustiprinti administracinius gebėjimus. Toks yra jos pagrindinis Tokia yra pagrindinė e, techninės paramos paskirtis. Jie skir, turi būti skirta pirmiausia tam, kad regioninės institucijos galėtų stiprinti savo administracinius gebėjimus. Tai yra labai svarbu ir aktualu ne vien pietų Europos šalims, bet ir visoms valstybėms narėms. Mūsų viešosios tarnybos turi būti tokios, kad jos gebėtų reaguoti į šiandienos iššūkius. Mes norime, kad ir valstybių narių, nacionaliniai ir regioniniai e, lyderiai galėtų deramai tvarkyti su nūtinios iššūkiais. Trečias svarbus dalykas yra labiau susijęs su teritorijomis. Ir iš regionų atstovų mes esame nekartą girdėję, kad jie nori, kad daugiau dėmesio būtų skiriama miestų dimensijai. Vėja ir miestai to prašo. Komisija siūlo 6 procentus. Mes manome, kad 10 procentų visų išteklių reikia skirti e, miestų matmeniui, tai yra miestams. Daugiau dėmesio taip pat reikia skirti ir kalnų regionams ir atokiausiams regionams, nes žinome, kad šie regionai susiduria su rimtais iššūkiais. Gyventojai nenori tenai gyventi. Bet to žinome, kad dėl įvykusios krizės tikrai labai pablogėjo socialinė padėtis šiuose regionuose ir aš manau, kad į tai privalu reaguoti. tai, apie ką aš kalbu, apie, apie ką aš kalbu uh, savo pateiktuose pakeitimuose, 44 pakeitimai yra konkrečiai skirti komisijos tekstui pataisyti. Kai kuriais pakeitimais siūlau tiesiog išbraukti tam tikras nuostatas. Pavyzdžiui, siūloma iš Sanglaudos fondo paimti 10 milijardų e, eurų ir perkelti juos į e, Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Mes manome, kad tai nėra netinkamas pasiūlymas. Taigi aš parinkiau 72 pakeitimus ir man bus tikrai labai malonu sužinoti, kaip jūs juos vertinate, ar turite kokiu pasiūlymu. Ir po to mes turėsime be, be abejo balsuoti dėl šio dokumento komitete ir plenarnėme posėdėje. Gerai, dabar aš teiksiu žodį šiems pranešėjams, po to regionės plėtros komiteto nariams. Pas mus taip pat atvyko regiono komitet, komiteto narys, ponas Kastalis, tikiuosi teisingai ištariu jūsų pavardę, taip jūs pastebėjau. Ir po to suteiksime žodį Europos komisijos atstovams. Uh, O dabar sutikiu žodis šešėlimas pranešėjams. Ir pirmasis yra ponas Syso. Dėkoju. Pone pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai už parengtą dokumentą, nes manau, kad šis dokumentas yra geras pagrindas tolesniems diskusijoms apie tai, kaip galima būtų patobulinti komisijos pateiktą pasiūlymą. Kaip jau buvo pasakyta, mes turėtume e, gerai išnagrinėti pranešimo antrą ir trečią e, straipsnius, kuriuose kalbama apie konkrečius tikslus ir apie paramos sutelkimą pagal atskiras rytis. Aš manau, kad mums reikėtų surasti dermą pusiausvyrą. Da, Reikia surasti tokias formuluotės, kurios suteiktų regioninės ir vietos valdžios atstovams daugiau lankstumo valdant lėšas. Matome, kad kai kuriais pakeitimais liktai to ir siekiama. Bet vienai per kitaip reikia užtikrinti, kad tie pakeitimai nesumenkintų paramos telkimo pagal atskiras rytis principo. Kai kalba eina apie ex ante vertinimą, Čia aš manau, kad mes e, turime ir toliau remtis šiame straipsnėje pateiktais kriterijais. Pranešėjas siūlo kai ką čia pakeisti. Bet to pranešėjas e, siūlo tikrai nemažai e, gerų pakeitimų. Jis kalba, pažiūrėjau, apie tai, kad turime kovoti su uh, visuomenės senėjimu ir su kitais veiksniais, dėl kurių žmonės išvyksta iš atokiausių kalnuotų vietovių. Ir aš manau, kad mūsų parlamentas turėtų padaryti viską, kad mes galėtume geriau reaguoti į šiandienos iššūkius. Suprantu, kad turime kalbėti labai konkrečiai ir konkrečiai turime kalbėti ir, pavyzdžiui, kai teikiama yra parama nukentėjusiems nuo potvinių ar kitų gaivalinių nelaimių. Ir Balearų salose, pavyzdžiui, mes matėme, kaip tai yra svarbu. Kokia svarbi yra parama, kai žmonėms e, reikia tvarkytis su, su gavalinių laimio padariniais. Ir Europos solidarumas turėtų uh, būti rodomas tokiais atvejais. Ir nukentėjusiai turėtų gauti paramą kuo skubiau. Taigi parama turi pasiekti tuos, kam jie yra reikalinga greitai ir veiksmingai. Šeštas e, straipsnis, e, ir jame nurodyti kriterijai. Tai yra atliekų tvarkymas ir kitos rytis, kurios, kuriuose reikalinga pažanga, kad tam, kad mes galėtume iš tikrųjų kurti žiedinę ekonomiką. Daugiau apie tai turime kalbėti, bet aš manau, kad būtų labai gerai, jei mes daugiau dėmesio skirtume miestams. Ir pirmiausia tam, kad e, miestuose turime ištekliai būtų naudojami tvariau. Apie tai kalbama devintajame straipsnė. Deja, aš turėsiu išvykti, nes turiu kitų reikalų. Bet bent jau pristačiau Jums savo nuomonę. Taip, jūs galėsite dar su pono Kocolino susitikti ir aptarti jo dokumentą vėliau. O dabar aš norėčiau steigti žodį Rafaeliui Fito. Dėkoju. Aš pirmiausia norėčiau paploti mūsų pranešėjui, nes po to, kai pirmą kartą aptarėme šį dokumentą, pamatėme iš tikrųjų, kad jis sureagavo į mūsų paramą. Ir tai, apie ką aš kalbėsiu, iš esmės yra tos rytis, kuriuose mes jau ir taip padarėme daug pažangos. Manau, kad mes turėtume nepamiršti tų svarbių pamatinių principų, kurios kalbėjo pranešėjas, nes būtent e, tie principai ir padės mums įspręsti dabartinės problemas. Nenoriu kartoti to, kas buvo pasakyta, tiesiog norėčiau atkreipti sudėmėsi kai kurios klausimus, kurie yra lemiamos svarbos. Pirmiausia, aš manau, kad labai svarbu yra pasakyti, kad mes uh, neturėtume siekti per nelik didelio paramos sutelkimo, nes mes nenorime, kad būtų pamiršti tam, tikros, tam tikri regionai. Ir tai yra svarbu, ir kai mes kalbame ir apie techninę paramą, nes kai kuriems regionams labai sunku yra naudotis turimomis priemonėmis. Ir aš manau, kad komisijos. Da, pasiūlymas tikrai yra labai geras, ypač kai kalba eina apie aplinkosaugą ir apie paramą, kuri yra teikiama įvykus gaveliniams nelaimėms. Aš manau, kad mes, mano galva, turėtume taip pat daugiau dėmesio skirti strateginiai koncentracijai. Nepamirškime, kad čia kalba eina apie daugia sektorinę politiką. Ir iš pradžių liktai taip ir buvo laikomasi to, tokio požiūrio, bet po to kažkaip atsitiko taip, kad dėl veiksmų, kurių buvo imtasi konkrečiuose politikos rytise, buvo suskaldytas e, turimas e, finansavimas, išskirstytas po įvairias sritis. Taigi, prieš mane kalbėjęs kolega da, e, taip pat taip tai minėjo. Ši politika neturėtų pakeisti nacionalinės politikos, ji turėtų ją papildyti. Kai kuriuose šalyse sanglaudos politika yra vienintelė politika ir beje, sanglaudos fondas yra vienintelis fondas, kurio lėšomis galima padėti regionams, kuriems reikia paramos. Aš manau, kad tai yra netinkama. Reikia suprasti, kad sąnaudos politika turi papildyti valstybių narių pastangas. Ir aš manau, kad mes turime netgi ir turime pasistengti labiau, kad valstybės narės tai suprastų. Kai kas kalbėjo apie tai, kad sąnglaudos politika yra susijusi su stabilumo ir augimo paktu. Tai yra labai svarbu, tas ryšys e, yra labai svarbus, nes gali būti, kad lėšos bus skirtos, bet e, bus nesugebėta jomis tinkamai pasinaudoti. Ir tai pakenks e, tikslui uh, užtikrinti, kad sąjungos politika papildytų nacionalinę politiką. Aš manau taip pat, kad mes turėtume uh, kažką iš esmės daryti su fondų ir projektų valdymu. Nes dabartinė sistema tikrai sukuria labai daug įvairių problemų. Be to, aš manau, kad vietoj konkrečių skyrių mums reikėtų uh, skirti lėšas pagal projektus. Mes matome, kad labai dažnai, kad daug kalbama tai kokią nors temą, tačiau galiausiai ta, nėra įgyvendinama jokių konkrečių projektų su ją su, susijusių. Ir aš manau, kad tam mes turime daugiau dėmesio skirti. Iš tikrųjų, da, uh, matome, kad esame geros valios padaryti viską, kad pakeitimai būtų kuo geresni ir užtikrinti, kad sąjungos politika turėtų ateitį ir kad mes galėtume paruošti praktinės jos gyvendinimo priemonės. Ir pranešėjas iš esmės jau išsakė pagrindinės mūsų mintis ir aš manau, kad jo požiūris tikrai yra teigiamas ir nebejoju, kad mes visi bendromis jėgomis galėsime patobulinti komisijos pasiūlymą. Dėkoju. Aš esu Alde frakcijos šešėlinė pranešėja ir jums leidus aš norėčiau pasidalinti savo mintimis. Išgirdus pirmąją nuomonės e, pristatymą. Pirmiausia, aš norėčiau padaryti, padėkoti ponui Kocolino už parengtą dokumentą. Ir dabar jums leidus norėčiau pasidalinti savo pastabomis. Pirmiausia, aš pritariu tam, ką pranešėjas kalba, a, sako dėl to, kad turi būti užtikrintas didesnis papildomumas ir sinergija su socialiniais fondais. Mums taip pat reikia užtikrinti, kad teritorinės požiūris būtų derinamas geriau su požiūriu ir veiksmais, kurie yra skirti socialiniai Europai skirti. Man tai yra labai svarbu. Toliau, kalbėdama apie būtinybę mažinti klimato kaitą, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą, aš siūlyčiau nustatyti 25 procentų tikslą padidinti iki 35 procentų. Pranešėjas kaip tik tą ir siūlo padaryti, taigi aš jį remiu. Be to, aš pritariu vienam iš pagrindinių pakeitimų kuriame kalbama apie gamtinio paveldo įtraukimą, apie nulinės emisijas ir tvaraus turizmo plėtrą. Tai yra labai svarbu. Ir labai svarbu, kad būtų gerai atsižvelgiama į naudos gavėjų teritorinius e, ir socialinius ypatumus. Bet aš manau, kad mums taip pat reikia didesnio lankstumo, telkiant parmą pagal sritis, e, ypač e, taip, kaip siūlo pranešėjas, ne virš 10 procentų ribos. Taip pat aš manau, kad daugiau dėmesio reikia skirti tvarę miestų plėtrai ir ta parama galėtų siekti 10 procentų. Taip pat pritariu tam, kad būtų stiprinami instituciniai ir administraciniai gebėjimai, siekiant užtikrinti, kad viešusios institucijos veiksmingiau galėtų įgyvendinti Europos regionos plėtros fondą ir sanglaudos fondą, naudotis jau šių fondų lėšomis. Uh, Per darybas mes aptarėme įvairius dalykus dėl lankstumo. Aš pasisakau už savarankiškus perėjim, pervedimus iki 5 procentų tarp įvairių programų ir uh, priemonių. Bet to aš džiaugiuosi, kad siekiama šios fondus susijęti su Europos semestru ir atsižvelgti į šalims skirtas rekomendacijas, nes aš manau, kad tai padės mums užtikrinti, kad ES teikiama finansinė parama būtų naudojama kuo veiksmingiau ir geriau. Kaip aš jau minėjau, aš e, pritariu tam, kad pagal bendrų nuostatų e, reglamentą 10 milijardų būtų perkelta į Europos infrastruktūros tinklų priemonę, nes mes matome, kad ši priemonė sėkmingai yra gyvendinama ir žinome, kad transporto projektai yra nepaprastai svarbus ir jie padeda mums užpildyti spragas mūsų transporto infrastruktūroje. Be to, aš pritariu tam, kad uh, iš tikrųjų sąnaudos politika da, yra tarp sektorinio uh, prie požiūrio ir pritariu komisijos pasiūlymui dėl vieno tikslo. Bet nepritariu tam, kad siūloma išbraukti komisijos galimybės finansuoti riedmenų atnaujinimą. Nepamirškime, kad geležinkelio, geležinkelio padėtis kai kuriuose šalise tikrai yra apgailėtina ir ši, ir ši komisijos parama būtų labai reikalinga. Taigi aš pateiksiu savo pakeitimus ir tikiuosi galėsime juos aptarti su pranešėjai ir tikiuosi diskusija bus įdomi. Uh, Dėkoju, štai ką aš galvoju apie šią dokumentą. Kaip šešėlinė pranešėja, toliau Martina Mišelė turėtų pasisakyti, bet aš jos nematau salėje. Taigi toliau po žodį sutikimas ponui Šklerlėts. Prašau. Ačiū pranešėjai, po, pranešėjai ponui Kocolino už pristatytą projektą savo pranešimo. Manau, kad pranešimas taps rimtų pagrindų tolimesnėms e, diskusijoms ir tikiuosi galtinis rezultatas bus e, visiems e, priimtinas, galėsime tinkamai papildyti pirminį komisijos pasiūlymą, pranešėjas pristatė tinkamą poziciją, todėl manau, kad tikrai sutarsime dėl daugumos šio pranešimo nuostatų. Pritariu pasiūlymams dėl sanglaudos ir regionų vystimo fondų. Kalbant apie atskiras kategorijas, manau, kad e, turėsime toliau diskutuoti, tačiau kalbant apie antrą teminį tikslą, e, kuris yra skirtas mažiau išsivyščiams regionams, E, tai manau, kad tokiu būdu mes galėtume pasiūsti tikrai labai svarbę žinę dėl e, sanglaudos politikos. Dar man labai svarbus aspektai yra susijęs su žiedinė ekonomika. Ir manau, kad komisija iš tiesų čia teikia <clears throat> plačių žmonių pasiūlymus, sanglodos ir regionų plėtros fondai yra labai svarbus, siekiant tinkamai įsisavinti mm, sanglaudos politikas paramos lėšus ir ypač e, yra naudingi šie pasiūlymai tiems regionams, kurie šiek tiek atsilieka, taip pat ir ekologinių aplinkosaugos projektų srityje. Europa privalo tapti pirmaujantį pasaulio mastu įgyvenant aplinkosaugos projektus, tačiau privalome nepamiršti jau ir iki šiol prisimtų įsipareigojimų pasaulio mastu. Turime skatinti pokyčius visame pasaulyje. Paryžiaus konferencijos tikslai ir taip pat e, atliekų perdirbimo tikslai privalo būti įgyvendinami. Ir šiame kontekste atitinkamą vaidmenį privalo atlikti Europiniai viešieji pirkimai. Taip pat būtinai traukti privatų sektorių, mažas vietinės įmonės, jos privalo išvelgti žiedinės ekonomikos teikiamus privalumus. E, privalo atitinkamai perorientuoti savo veiklą, tokiu būdu visa visuomenė prisidėtų prie taršos mažinimo. Mes privalome aiškiai pabrėžti, kad Europos sanglaudos, e, e, sąjungos politikos fondai yra naudingi siekiant mūsų tikslų. Aplinkosauga, kova su klimato kaita galbūt nėra temos tiesiogiai e, susijusios su tvariu ekonomikos saugumu, tačiau reikia pabrėžti, kad privatus sektorius galbūt savanoriškai tokių projektų nerems, tačiau jie yra labai naudingi e, e, ginant viešą interesą. Tiek noriu pasakyti, nekantri nelaukiu tolimesnių bendradarbiavimo. Pane Damato, ačiū kolegai už pirmąjį projekto pristatymą. Manau, kad uh, tas pasiūlymas e, dėl naujo reglamento aprieps taip pat ir vieną labai svarbų dalyką, kad e, daugelį ES valstybių narius iš sanglaudo fondo paramos e, yra finansuojama maždaug 50 procentų visų viešųjų investicijų. Vertinant uh, poveikio įvertinimo rezultatus pabrėžiama, kad daugumai regionų pasiūlymas yra naudingas, tačiau vis tik tai reikia siekti, kad naudą pajustų ne taip, kaip dabar labiausiai išsivystę regionai, o visi regionai, naudojant sanglaudos politikos parvą, kalbant apie regionų plėtros fondą, manau, kad tikrai tinkamas pasiūlymas yra numatytas dėl tų 6 procentų. Taip pat reikia nepamiršti, kad e, su socialinė atskirtimi reikia regionuose kovoti, taip pat imigrantų problemas spręsti, tai dažniausiai daroma <clears throat> miestuose, todėl reikia pasitelkti ir Europinę miestų iniciatyvą, sprendžiant tokias problemas kaip e, oro tarša, energetiniai pokyčiai. Čia reikia nepamiršti ir strategijos nuo 14 iki 20 metų ir būtinybės įtraukti tos į tos strategijos apriepti vietos savildos institucijas, visus kitus suinteresuotus e, ekonomikos ir socialinius subjektus. Tai yra labai svarbu e, tiek rengiant, planuojant atskiras programas, tiek ir e, jas įgyvendinant, kaip ir gyvendinant strateginės nuostatas. Dar vienas teigiamai vertintinas aspektas, vertinant šį komisijos pasiūlymą yra tas nefinansuotinų iniciatyvų sąrašas. Siūloma nefinansuoti tabako pramonės, savartynų ir brandalinių jėgainių. Manau, kad yra labai svarbu pabrėžti regionų vystimo fondo svarbą, e, teikiant paramą neįgaliems e, asmenims e, perkeliant tą paramos e, funkciją, priežos funkciją nuo skirų institucijų į šeimą. Komisijos pasiūlyme šie aspektai yra minimi, tačiau galėtume juos dar labiau patikslinti. Dabar kritiniai pastebėjimai. Kalbant apie teminės sritis, nes numatytos procentinės dalis keliamos nemažo susirūpinimo. Panašu, kad valstybėms narėms bus sunku pasiekti užsibrėžtų tikslų. Manau, kad kolegos Kocelino pasiūlymas e, taikyti tam tikrą e, regioninę metodiką būtų primtinesnis, teiksime mes ir savo pakeitimų pasiūlymus šią linkmę dėl saveikumo. Žinoma, E, saveikumo aspektas yra susijęs taip pat ir su numatomo signavimo dydžiu, turiuomenėje regionų plėtros fondą. Tokios iniciatyvos kaip Excellence ar uh, Horizontas 2020 turėtų būti gyvenimas iš valstybių narių lėšų, 5 procentus anglos politikos lėšų perkelti į e, regionų plėtros fondą, manome, kad būtų pernelik rizikinga. Uh, Ypač turintuomenėje, kad dar turime ir Junkerio planą, strateginių investicijų fondą. Na ir baigdama noriu pasakyti, kad e, ryštingai prieštaraujame e, makroekonominių sąlygų nustatymui, <clears throat> nes manome, kad būtina užtikrinti kofinansavimą e, tikime, kad šelkme teikimi pakeitimai sulauks pakankamai didelio pritarimą. Ačiū šešiems pranešėjams. Dabar. Ponas Bastinaru. Noriu padėkoti už bendradarbiavimą, kadangi anksčiau aš esu rengęs panašų pranešimą, tai pasiūliau savo paslaugas Andrėje ir kitiems kolegoms siekiant parengti naujas pasiūlymus dėl sąjungos politikos ir mums pavyko pasiekti pakankamai teigiamą rezultatų. Pirmiausia, noriu paminėti vieną ypatingą aspektą, kuris rūpi visiems. Tai yra penktasis pakeitimas, kuriame kalbama apie valstybių narių galimybės ir pajėgumus bendrai sureaguoti į gamtos nelaimės ir e, bendrai administruoti padėtį po gamtos, ne, įvykus gamtos nelaimiai. Rumunija e, vakar suorganizavo didžiulio masto mokymus, imituodama žemės drebėjimo situaciją ir į šiuos e, mokymus buvo įtrauktos devynios es valstybės narės, taip pat NATO valstybės narės, Junktinės valstybės ir Izraelis iš tiesų labai spūdingi šie mokymai buvo. Komisijos narys Tilianidis lankėsi Bukarešte. Ir tai yra didžiausio masto mokymai tokio pobūdžio visoje Europoje ir jie padės mums suvokti, kaip tinkamiau administruoti šios procesus, kaip tinkamai greitai reaguoti, atsižvelgiant ir į tam tikrus argumentus ir taisyklės, kurios yra naudingos, siekiant kuo greičiau reaguoti į tokias situacijas. Komisijos narys Stilienydis e, sudalyvavęs šiuose mokymuose prie išvados, kad atskira valstybė narė neturi jokių galimybių tinkamai sureaguoti į didelio masto e, gamtos nelaimės, tačiau mes galime tą padaryti bendromis pajėgomis. Pat noriu paminėti dar kai kurios aspektus. Pirmiausiai, <clears throat> biudžetą. Ir čia mm, didžiausių nuostolių patiria Sanglos fondas, maždaug pusė jo asignavimų yra perkeliama e, šiai priemonė. Todėl mes ir siūlome ateitie galbūt e, priimant sprendimus dėl būsimos daugiametės finansinės programos e, numatyti bent jau minimalų finansavimo lygį, kuris vis tiek yra per nelik mažas su šiuo aspektu yra susijęs ir pasiūlymas perkelti 10 milijardų eurų į infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, todėl e, palankiai vertinu tiek pranešėjo, tiek koordinatoriaus poziciją prieštarauti šiam lėšų perkelimui dėl labai paprastos priežasties, kol e, lėšos asignavimai bus mažinami Ir kol 30 procentų sąjungos fondo bus perkelta į centralizuotą europinį lygmenį, tai e, manau, kad negalime pritarti dar vienam papildomam lėšų perkelimui. <clears throat> Tačiau jeigu bus rastas lankstus sprendimas dėl lėšų perkelimo, turėtume būti pasirengę jo ieškoti tačiau kol kas e, reikia iškoti geresnio šio klausimo sprendimo nei dabar siūlomas. Su, kartu su Andrėja mes e, patikime pasiūlymus dėl administracinių gebėjimų stiprinimo. Dėkoju kolegoms už palaikymą. Siūlome, kad kiekviena E, sąjungos politika dalyvaujantį valstybę narė turėtų pati apsispręsti, kiek investuoti į aplinkosauginius projektus ir kiek į infrastruktūros projektus, e, transporto infrastruktūros tinklus. E, tokiu būdu užtikrintume, užtikrintume atitinkamą lankstumą ir tikiuosi, kad kolegos čia taip pat palaikys mūsų pasiūlymą dėl išimčių. Čia norėčiau maloniai paprašyti jūsų dėmesio dėl e, centralizuoto šildymo ir e, kogeneracinio, kogeneracinių jėgainių. E, noriu atkreipti dėmesį, kad būtina garantuoti galimybę modernizuoti centralizuotas šildymo sistemas nes vidurio rytų Europos valstybėms tai yra viena iš rimčiausių problemų susijusių ne tik su klimato kaita. Šiuose šalyse juntamos didžiulės e, problemos e, apmokant e, ypač žiemos metu šildymo sąskaitas žmonėms. Todėl mes reikalaujame numatyti tam tikrą galimybę finansuoti tokius projektus, kurie yra skirti iškastinio kūro naudojimo skatinimui, e, taip pat ir gamtinių dujų naudojimui, centralizuotam šildymui. Ir galbūt dėl šios priežasties e, antrasis šiaurės srauto dujotikio projektas yra gyvenimas. Tačiau turime nepamiršti, mėly kolegos, kad vidurio rytų Europos šalims būtina sudaryti tinkamesnės sąlygas e, <clears throat> vykdyti energetikos permainoms persiorientuojant į ekologiškesnės kūro rūšis. Todėl manau, kad reikia nepamiršti galimybės, kad e, modernizuojant centralizuoto šildymo sistemas ir apšiltinant pastatus būtų galima sutaupyti nemažai e, kūro ir tokiu būdu sumažinti nuo 36 iki 40 procentų CO2 taršos apimtis. <clears throat> Taigi mano pakeitimas e, yra vadovaujamasi tą pačią filosofiją kaip ir pastarai kartą. Mes siekime jokių būdų neįtakoti galimybės e, pasirinkti e, <clears throat> energijos rūšis. Dėl išimčių dar kartą noriu <clears throat> pritarti pirmininkės pasiūlymams ir atkreipti dėmesį į savo pakeitimus, nes šiuo metu keliose valstybėse narėse yra bandoma atnaujinti geležinkelio sistemas ir be naujų redmenų tai yra neįmanoma padaryti dėl išimčių arba dėl nuostatų netaikymo savartynams e, siūlo peržiūrėti. Ir šią nuostatą pritariu pranešėjo teikiamam pakeitimui. Baigdamas e, noriu pasakyti, kad pritariu teminėms sritims, e, kurios yra siejamos su regionų plėtros fondu regionų lygmenių, ne valstybių narių lygmenių, nes regionų plėtros fondas yra skirtas regionams ir tokiu būdu būtų numatytas papildomas lankstumas regionams pasirenkant teminės sritis, kuriams būtų e, skiriami finansiniai ištekliai. Šis aspektas yra labai svarbus, nepaisant to, kad sutinku, kad būtina nustatyti tam tikras ribas, tačiau e, privalome užtikrinti lankstumą regionams tam, kad jie galėtų atsižvelgti savo ypatumus. Ačiū uždėmesi. Panas Moskur dabar. Kalbėtojas neįsijungęs mikrofono. Désolé, sorry. Merci, Madame la Présidente. Vous avez rappelé. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs e, savo pasisakymo pradžioje minėjote sanglaudos politikos reikšmę trečiųjų šalių regionams ir salų regionams. Šiuo požiūriu pranešimas yra labai svarbus ir labai gerai parengtas, todėl aš ir noriu padėkoti ponui pranešėjui už kokybišką darbą. Pranešimas atspindi visas aktualijas, jis leidžia politiką vertinti regiona, regionų požiūrių lankščiai ir siekiant optimalaus efektyvumo atitinkamų fondų. Aš remiu pasiūlymus, kurių tikslas e, iš naujo apibriežti teminę koncentraciją ir paskirti tai regionų lygmeniui. Mes turėtume ir toliau skatinti ekonominę ir socialinę bei teritorinę sanglaudą ir tai turėtų būti vykdoma kuo arčiau regionų atspindinčių poreikius. Be to turėtume kalbėti, pasisakyti prieš e, perteklinė centralizacija. Taip pat aš norėčiau išreikšti pasitenkinimą pranešėjo pasiūlymu kad mažiau išsivystę regionai galėtų panaudoti bent 30 procentų e, finansinio vokelio, kuris yra skiriamas įmonių e, žalėjimo politikai. Ypač mes turime kalbėti apie salų e, regionus, kurie yra labai lengvai pažeidžiami stichinių nelaimų. Mes turime sustiprinti jų galimybės reaguoti tokias nelaimės ir suvaldyti riziką. Kaip ir kiti kolegos, aš pateiksiu keletą pakeitimų, ypač du iš jų norėčiau išskirti, nes man atrodo, kad e, regionų klasifikacijos kriterijai 12 straipsnėje numatyti galėtų geriau atspindėti vietos e, ekonominę ir socialinę specifiką ir tai būtų galima padaryti geriau, jeigu vertintume pagal perkamąją galę. Kitas dalykas, tam, kad išnagrinėtume, politikos, anglūdos politikos e, e, ekonominę naudą mes turėtume 11 straipsnį peržiūrėti ir suteikti galimybę vietos administracijai pasinaudoti turimomis priemonėmis e, užžiūrio teritorijose gyvenančių europiečių tapatybės, europietiškumo stiprinimu. Ačiū toliau, ponas Bogovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas labai svarbus ir aš noriu padėkoti pranešėjui už puikiai parengtą projektą. Skaitydami dokumentą matome, kad sanglaudos politika ir regionų plėtra yra Europos Sąjungos centras, centre. Tai yra fundamentalieji, fundamentaliusios rytis. Ir jeigu mažiau finansuosime, galime sukurti milžiniškų padarinių. Aš norėčiau pakartoti tai, ką jau per kitas diskusijas esu sakęs. Turime išlaikyti dabartinį finansavimo lygį. Na, o kalbant apie horizontalų į bendrųjų nuostatų reglamentą, čia turėtume pabrėžti, kad reikia siekti kompromisų. Mums visiems reikia labai aiškiai pasakyti, kad e, be kaimo plėtros kiekviename regione egzistuoja teritorinis elementas ar kažkas panašaus. Mes turėtume ieškoti bendros pozicijos ir turime galvoti, kaip viską bendrai suvaldyti. Dėl pranešėjo pasiūlymo norėčiau pasakyti, kad klimato matmuo, cirkul... žiedinės ekonomikos matmuo, novatoriškumas, specialiosios išmaniosios e, specializacijos elementai akivaizdžiai e, pasiūlyme atspindėti. Miestų teritorijos, urbanistinės teritorijos dažniausiai yra akcentuojamos, nes jos yra ekonomikos raidos variklis, bet e, taip pat turime akcentuoti salų regionus. Nepamirškime e, kaimo teritorijų ir kalnuotųjų teritorijų, to man trūksta. O apie tai e, jau anksčiau rezoliuciją esame kalbėję. Man atrodo, kad čia turėsime rasti sprendimą, nes jeigu pažiūrėtume į bendruosius e, finansavimo skaičius numatytus biudžete, pamatytume, kad daugiau lėšų yra skiriama kitoms sritims negu sanglaudos ir regionų politikai. Bijau, kad ši biudžeto dalis um, bus labai prastai finansuojama. Mes turime pasirenkti naujiems iššūkiams. Vis daugiau ir daugiau žmonių iš kaimų važiuoja miestus Vis daugiau žmonių iš mažiau išsivyščiusių valstybių narių keliasi į labiau išsivyščiusias ir mes apie tai turėsime ateityje kalbėti. Tai mes turėsime pagerinti, galvodami apie patį biudžetą. Aš pabandysiu tą padaryti, teikdamas pasikeitimų. Pateiksiu daugiau pasiūlymų dėl išmaniųjų kaimų Reikia labai iškios vizijos čia. Noriu pabrėžti keletą kitų aspektų. Dėl pastatų restauravimo. Aišku, pirmiausia, čia akcentuojamas energijos efektyvumo poreikis, bet taip pat reikėtų galvoti apie atsparumą e, žemės drebėjimams. Turėtume taip pat pagalvoti, kaip e, pastatų sutvirtinti, kad jie mažiau nukentėtų per žemės drebėjimus. Aš tą pabandysiu padaryti, teikdamas pakeitimų. Kaip jau anksčiau sakiau, tiek aš ir norėjau šiandien. Ačiū. Ačiū už projektą. Ačiū. Labai ačiū. Ar dar bus norinčių narių pasisakyti? Prašom, Vanis Telroj. <coughs> Dankiu vėl. Ačiū, manau, kad pranešės Kosolino labai puikiai e, perkeliai savo prašymo projektą ankstesnių diskusijų mintis, reikia daugiau lankstumo, galimybės pasirinkti regionams, regionų komiteto atstovai apie tai taip pat kalbėjo. Europos liaudės partija tai tinkamai sureagavo. Man kyla klausimas dėl tos diskusijos dėl trečiojo punkto trečio straipsnio, galbūt komisijos atstovai galėtų sureaguoti, nes e, regioninių lygmenių remiamasi e, BVP skaičiavimams vienam gyventojui komisija tuo tarpu pasirinko bendras nacionalinės pajamas. Noriu paklausti, koks poveikis pasirinkus vieną ar kitą kriterijų. Prašyčiau komisijos atstovų sureaguoti, kokį poveikį tai turės regionams ir asignavimo paskirstimui. Ar yra svarbu, kokį kriterijų mes pasirinksime, ar BVP, ar bendrų nacionalinių pajamų. Taip pat uh, dėl žinios, žiniomis grindžiamos ekonomikos. Na, žinios egzistuoja visur. Ir <clears throat> ne tik turėtume čia atsižvelgti į pažangios ekonomikos valstybės. Manau, kad žinios yra svarbios e, taip pat ir daugelį kitų sričių. Tai e, žiniomis grindžiamos ekonomikos galime rasti ir pietų Italijoje, pavyzdžiui. Ir jos yra labai svarbios, nes nėra nei, nei vienos įmonės, e, ypač pradedančios savo veiklą, kuri nesiremtų tam tikromis žiniomis. Todėl labai svarbu tomis žiniomis dalintis, kuriant naujus gaminius ir paslaugas ir manau, kad čia būtina skatinti medarbiavimą, būtina skatinti mokymus. E, e, tam tikroms sritims pritaikytus mokslinius tyrimus, tam, kad būtų galima stiprinti tam tikrus regionus, nes negalima visose srityse uh, būti geriausiems, todėl būtina ieškoti e, specializacijos. Taip, žinoma, lankstumas yra būtinas, tačiau Vis tik tai specializacija yra būtina ir e, tos teminės sritis, manau, čia būtų labai naudingos e, pasirinkant atskiras specializacijos e, sritis. Taip pat man labai patinka pasiūlymas dėl miestų. Siūloma skirti 10 procentų asignavimų, tačiau tai neturėtų būti daroma kaimo vietovių sąskaita, nes mes nuolat kartojame, kad miestai, e, miestų ir kaimo teritorijos iš tiesų yra tarpusai susijusios. E, turiuomenyje tas metropolijas, e, didžiosius miestus, kurie palaiko labai glaudžius tarpusavio santykius su aplinkiniais priemišiais, kaimo vietovėmis. Taigi, jeigu mes miestų poreikius finansuosime kaimo vietovės sąskaitą, tai tikrai nebus naudinga. Ir e, mes savo pakeitimuose tai atkreipiame dėmesį. Ačiū žodis ponai Varda Kastanis, ekonomikos ir socialinio reikalų komiteto atstovai, prašau. Ačiū ponai pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už kvietimą už galimybę pristatyti Jums e, savo pasiūlymus e, dėl reglamento 21-47 e, metų dėl regionų vystimosi, regionų plėtros fondo. Mūsų komitetas pirmiausiai dar kartą nori pakartoti savo įsipareigojimus regionų plėtrai ir savo tikėjimą regionų politikos ateitimi. Kartu apgalėstaujame dėl to, kad yra numatytas mažinti sąnaudos politikos e, asignavimus e, e, sąnaudos fondui, regionų plėtros fondui. Raginame komisiją, parlamentą ir tarybą atstatyti biudžetinius asignavimus, <clears throat> kurie buvo numatyti šios e, daugmetės finansinės programos e, pradžioje visoms sritims ir visiems fondams. Sanglaus politikai, regionų plėtrai, socialiniai politikai. Savo nuomonėje pabrėžiame, kad nesutinkame su e, kofinansavimo santykio pakeitimais. Taip pat raginama komisija pasitelkti lankstesnius bendrafinansavimo kriterijus tam, kad būtų galima atsižvelgti į valstybių narių ir jų regiono specifinę ekonominį socialinę padėtį. Ir taip pat būtina nepamiršti ir makroekonominių sąlygų, kurios yra nustatomos nacionaliniu ir europiniu lygmeniu ir kurie, kurios yra primetamos regionams. Tos sąlygos turi būti arba lankščios, arba reikia jų iš viso atsisakyti. Palankiai vertiname. Komisijos pasiūlymus siekiant pagerinti ir supaprastinti procedūras ir numatyti daugiau lankstumo, tačiau vis tik tai norime pabrėžti, kad procedūrų supaprastinimas ir lankstumas neturėtų į antrą planą nustumti vertybių ir svarbiausių europinių principų, tokių kaip lygybė, nediskriminavimas, prieiga. Negalėsim su asmenims apie tai vėliau pakalbėsiu ekonomikos socialinių reikalų komitetas palankiai vertina tai, kad komisijos pasiūlymų yra e, pagerinamas e, daugias loksnis valdymas, e, įtraukiant aktyviau pilietinės visuomenės organizacijas ir kitus interesuotus subjektus į programų rengimo, įgyvendinimo, vertinimo ir stebėsinos procesus lėšų panaudojimo stebėsinius procesus. Nepaisant to, būtina visapuškai laikytis partnerystės, Europinės partnerystės kodekso nuostatų visais lygmenimis. Ir būtent todėl <clears throat> mes siūlome, kad tai būtų laikoma pačia būtiniausia, svarbiausia prielaida e, finansavimo panaudojimui. Taip pat atkreipime dėmesį į tai, kad europinių lygmenių nevyksta organizuotas dialogas su visais e, suinteresuotais subjektais dėl sanglaudos politikos ir būtent dėl to teikiame pasiūlymą sukurti įsteigti ES politikos formą tam, kad pilietinės visuomenės organizacijos ir suinteresuoti subjektai galėtų tiesiog įtakoti e, projektų gyvendinimo procesus per naują daugiametės nacinės programos galiojimo laikotarpį. Su komitetas e, rekomenduoja komisijai įtraukti tvaraus vystimosi tikslus, į sanglaudos politiką ir į regionų plėtros fondo reglamento nuostatas. Praėjo treji metai nuo to laiko, kai ES įsipareigojo be jokių išlygų įgyvendinti darbo atvarkį iki 30 metų, tačiau iki šiol mes nematome jokios viso apriepiančios nuseklios strategijos, pagal kurią e, darbo atvarkė iki 2030 metų būtų įtraukta komisijos vidaus ir išorės politikos programas, todėl dabar turime tokią galimybę, kurios negalime praleisti, negalime ją nepasinaudoti saugos politikos ir regionų plėtros labai. <clears throat> Dabar trumpai apie tokiaus regionus, salas ir e, kitas panašias teritorijas. Viškai pritariu pranešėjui e, dėl to, kad būtina vertinti ir traktuoti tas teritorijas kaip atokiausius regionus ir tai yra didžiausias siūlomo reglamento trūkumas. Aš tikiuosi, kad jūsų komitetas ir parlamentas imsis lyderio vaidmens ir įtakos rimtus pokyčius reglamento nuostatose, e, kuriuose kalbama apie retai apgyventas teritorijas ir salas. Labai svarbu, kad e, teritorinio bendarbiavimo projektai ETC, Interreg e, gautų didesnį finansavimą ir naujoje daugiametėje finansinėje programoje tam, kad būtų veiksmingai gyvendinami numatyti tikslai ir misijos būtina e, joms skirti atitinkamą finansavimą. Priešingų atveju atsiras spraga Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas prašo komisijos pasitelkti kitus socialinius kriterijus ir ne tik vadovautis bendrų nacionalinių pajamų vienam gyventojui. Kriterijumi, klasifikuojant atskirius regionus ir diskutuojant dėl e, teminių sričių, vieno bendrų nacionalinių pajamų kriterijaus nepakanka. Komitetas pritarė e, teminių sričių koncepcijai ir taip pat manome, kad regionai turėtų pasirinkti, teisę pasirinkti teminės sritis. Dabar norėčiau e, pereiti prie kito susijusio aspekto. Dabartinėme reglamento pasiūlyme mes pasigendame dabartinio reglamento septinto straipsnio nuostatų dėl lygybės nediskriminavimo ir prieigos negalėsiams asmenims. Priežastis girdėjome, buvo teigiama, kad geriau traukti atinkamas nuostatas į reglamento 67 straipsnį arba kitus straipsnius, kuriame kalbama apie tačiau e, Ten nieko nekalbame apie prieigą negalėsiams asmenims. Manau, kad turime šį aspektą įvertinti, nes pasitelkus regionų plėtros e, <clears throat> finansinius išteklius, kitų fondų finansinius išteklius turėtume sukurti tinkamą aplinką šiai prieigai. Europoje e, gyvena 80 milijonų neįgaliųjų gyventojai sensta. Vis daugiau žmonių papildomi milijonai Europos piliečių yra riboto judumo, taigi neturėtume praleisti progos pasitelkęs sąnglaus politiką, šiuo atveju regionų plėtros fondą, sudaryti tinkamesnės sąlygas ir skurti tinkamesnę aplinką taip pat skaitmeninę, transporto ir e, kitokio pabudžio aplinką neįgaliesiams asmenims. Viena komiteto narė, mano ponė Damato, kalbėjo apie Junktinių tautų konvencijos nuostatų įtraukimą. ES jau yra ratifikavusi šią konvenciją, pritarėme šiems pasiūlymams na, ir žinoma norėtume uh, tame straipsnėje, kuriame kalbama apie netaikymą, <clears throat> norėtume pamatyti nuostatas, skelbiančias, kad mm, bet kokia finansinė parama, kuri yra e, naudojama e, institucijoms e, kurti arba tam tikroms segregacinėms struktūroms, neturėtų būti leidžiama. Čia parlamentas turi parodyti aiškiai raudoną kortelę. Jeigu norime pastatyti tą socialinį ramstį, mes privalome skirti dėmesio ir pabrėžti e, bendruomenės paslaugų svarbą. Apie makrofinansės sąlygas kalbėjau jau anksčiau. Baigdamas noriu pasakyti, kad e, pritarėme šiai iniciatyvai ir e, manome, kad tai yra labai svarbi e, siekiant padinti finansavimą, jeigu yra tokia galimybė, reikėtų ją pasinaudoti. Vis tik tai skaitydami pasiūlymą dėl regionų plėtros fondo reglamento mes matome, kad e, socialiniam ramščiu yra skiriama labai nedaug dėmesio ir e, taip pat nepakankamai finansavimo. Todėl manome, kad socialinis tvarumas ir regioninis prieinamumas e, turėtų mm, gauti 10 procentų didesnį finansavimą. Neišgirdome ne vieno e, argumento, kurio remdamėsi galėtume tikėti, kad iš Europos socialinio fondo plus lėšų bus socialinių teisų ar ramstis finansuojamas. Tačiau turime suvokti, kad tai priepia ne tik paslaugas, užimtumą ir prekybą, siekdami užtikrinti įtraukumą, nediskriminavimą būtina sukurti tinkamą socialinę aplinką ir sudaryti žmonėms e, galimybės pasirinkti, kaip ir kur gyventi. Visi džiaugiamės bendrabiavimu su Europos parlamentu ir komiteto vardu noriu Jums dar kartą padėkoti už galimybę pristatyti savo nuomonę, kuri formaliai bus patvirtinta kitą savaitę trečiadienį per ekonomikos socialinių reikalų komiteto plenarinę sesiją. Ačiū. Labai ačiū už informaciją reginariams. Aš galiu pasakyti, kad mes pakvietėme ir regionų komitetų pranešėją, kad jis pasakytų dosie, šiuo dosie, bet dėja e, kviestinis svečias negalėjo dalyvauti. Todėl e, noriu tik pabrėžti, kad mūsų diskusija turi būti kuo skaidresnė. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijai, ponui Fambresko. Matau, kad jūsų komanda dabar dar didesnė. Indeed, indeed. Iš tiesų. Nes dabar apie pinigus kalbame. Prieš tai tik apie mechanizmą. Taigi, visų pirma, ačiū poniai pirmininkiai ir pačiu Kocolino už labai detalų šio projekto parengimą. Penkis punktus norėčiau išskirti. <laughs> Pirmiausia, kalbame apie teminę koncentraciją. Ir čia turiu pasakyti, kad mums šiek tiek neramu, dėl to, kaip ketinama pakeisti komisijos pasiūlymą. Taikymas regionių lygmenių, kalbu apie teminius koncentracijos reikalavimus, mūsų nuomonė dar labiau sukurto apribojimu negu komisijos siūlomas nacionalinis metodas. Tai reikštų, kad kiekvienam regionui reikės laikytis tam tikro procento. Tuo tarpu mūsų pasiūlyme yra kalbama apie lankstumą. Ir vienas regionas galėtų padengti kito regiono skaičius, kol būtų pasiektas vidurinis e, valstybės vidurkis. Taip pat nemanome, kad problemą galima išspręsti pridėjus 10 procentų papildomo lankstumo maržą atskiriems regionams. Mūsų nuomonė kaip tik e, daugiau kompleksiškumo būtų sukurta. E, nes viską reikia stebėti, tai yra papildoma administracinė našta. Be to, šiek tiek skeptiškai vertiname pasiūlymą pranešime panaudoti bent dvi politikos kryptis labiau išsivyščiusiuose regionuose. Europos komisija pasiūlė, norėčiau priminti, kad labiau išsivyščios valstybės narės visas išmokas e, koncentruotų tik į inovacijas, jeigu jos to nori. Priežastis, aišku, yra tokia. Paprastai sumos, kurias gaunam labiau išsivyščiusios šalis, yra gana mažos. Ir jeigu jūs norite padaryti poveikį neturime išvaistyti pinigų ar išskirstyti pinigų daugeliu politikos tikslų. Todėl aš nelabai suprantu, kodėl mes turėtume privertinėti valstybės narės ar regionus išskleisti pinigus plačiam diapazonui tikslų, jeigu valstybė narė gali sutelkti dėmesį vienam ar kitam e, novatoriškam, pavyzdžiui, projektui. Tiesą sakant, šis pasiūlymas leistų, kad e, valstybės narės ar regiono šiam kontekste leistų pinigus, pavyzdžiui, transportui, nes jos galėtų pasirinkti iš dviejų tikslų. Vienas iš jų galėtų būti transportas. Ir aš nežinau, ar tos nedidelės sumos, kurią gaus labiau išsivystę regionų įskirimas transporto infrastruktūrai, bus teisingas sprendimas. Trumpas komentaras sureaguojant į pono Fanniselroj komentarą. Skirtumas tarp bendrų nacionalinių pajamų ir bendro vidaus produkto – Man atrodo, kad esminio skirtumo nėra. Aišku, yra valstybių narių, kur ta, tie skaičiai labai skiriasi ir dėl to gali būti visi duomenys įtakoti, bet mes visą laiką e, nacionalinės pajamas naudom nacionalinių lygmenių, o BVP regionų ir vietos lygmenių. Stengiamės išlaikyti nuoseklumą. Ką tai reiškia konkrečių reikalavimų požiūrių? Sunku pasakyti, nes kol kas dar nežinome, kaip bus paskirstytas socialinis fondas viena vertus ir regionų fondas kita vertus. Ir tik tai tada, kai tos sumos bus apibrieštos, mes žinosime, kiek pinigų turi turės būti skirta, pavyzdžiui, inovacijoms, klimato kaitai ir panašiai. Toliau, norėčiau pakomentuoti e, pakeitimus, kurie yra susiję su išimtiniu kriterijumi. Tai iš esmės, ko mes negalime finansuoti e, iš e, šio fondo. Noriu priminti, kad mūsų pasiūlymas yra pagristas trim argumentais. Visų pirma, norime, kad būtų sukurtas nuoseklumas ir testinumas. Iš esmės tai reiškia, kad mes nenorime pakeisti to, kas jau įgyvendinta. Kitas dalykas, mes irgi norime išlikti nuoseklus ES politikoje. Ir paskutinis dalykas, mes norime atsižvelgti į blogas pamokas iš praeities. Kaip jau sakiau, mums nepatinka kai kurie siūlomi pakeitimai Pateiksiu pavyzdžių. Pranešime pateiktas pasiūlymas išleisti tam tikrą sumą riedmenims. Mes nesame įsitikinę, kad tai yra reikalinga, nes norime sukurti, nenorime sukurti nesažiningų pranašumų rinkos dalyviams. Taip pat nenorime sukurti kliūčių uh, geležinkelių rinkų atverimui, o būtent tą darytumėm, jeigu uh, tokios to, tokias investicijas, tokį lėšų panaudojimą leistumėm. Be to, tokia nuostata kirstusi su geležinkelio paketu, kiek atsimenu, jūsų parlamentas paremė. Kitas dalykas, dar kartą norėčiau pateikti pavyzdį. Turbūt žinote, kad yra E, gana mišri patirtis sukaupta finansuojant regioninius orosus tokiose valstybėse kaip Ispanijoje. Pavyzdžiui, žinome, kad ten yra išleista nepaprastai daug pinigų, bet tie orostai jokio pelno neneša, lėktuvai ten nesileidžia ir mes nenorime, kad uh, naujų regioninių oro uostų prie tokio sąrašo būtų prirašyta. Mm, turime efektyviau leisti regionų fondų pinigus. Ir paskutinis pastebėjimas dėl siūlomų 5 procentų minimalių e, lėšų e, regionams, kurie turi akivaizdžių trūkumų. Čia kalbame apie papildomą administracinę naštą. Viskas turės būti kontroliuojama, stebima, turėsime viską derinti su kitais, kitomis išlaidomis. Net kai kuriuose valstybėse narėse, sakyčiau, bus labai sunku tą padaryti. Kaip bus, pavyzdžiui, su tokiais regionais e, Luksemburgė? Ar bus tokių regionų, kurie turi ypatingų trūkumų Luksemburgė? Bet e, reglamente yra nuostata, būtų nuostata, kuri uh, numatytų, jog 5 procentai kiekvienoje valstybėje turi būti išleisti regionams turintiems e, ypatingų trūkumų. Turbūt dėl to skiltų labai daug diskusijų tarp Europos komisijos ir valstybių narių. Kas turime galvoje, kai kalbame apie ypatingus, e, ypatingų trūkumų turinčius regionus? Kam tie 5 procentai galės būti skirti? Dar vienas komentaras, kuris yra susijęs su to, ką aš ką tik aptariau. Uh, gana skeptiškai vertiname iš esmės e, numatomą dvigubą finansavimą subalansuotai plėtrai. Vėlgi tai reiškia, kad e, ta suma turės būti stebima ir kontroliuojama, sukursime papildomą administracinę naštą, todėl mes norėtume, kad būtų paliktas komisijos pasiūlymas toks, koks jis yra dabar. Na ir paskutinis e, pastebėjimas, kuris turbūt nėra tiek svarbus, kiek kiti. Mums šiek tiek nepatinka ir detalumas, kuris dabar yra sukūriamas kai kuriuose politikos tiksluose. Mesgi siekiame, kad visi konkretūs tikslai būtų trumpi, aiškus ir paprasti. Norėjome pašalinti visas nereikalingas detalės ir sudėtingumą, kuris egzistuoja ankstesniuose reglamentuose. Ir turėtume atsižvelgti į platesnį poreikį viską supaprastinti. Norime, kad sistema būtų paprasta ir aiški, nes taip ir lankstumo daugiau atsiranda. Ir man atrodo, kad būtent to norime pasiekti su savo pasiūlymu. Labai ačiū. Dėkuoju, ponio Koculinė. Prašau, dabar jums tenka garbė užbaigti šią diskusiją. Na, ta, baigsime šią diskusiją, kai bus pateikti pakeitimai ir visi kartu galėsime po to tą darbą baigti. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti, kad būtų gerai turėt, neturėtume dabar, dabar pradėti kalbėti apie bendrųjų nuostatų reglamentas Anglijos fondą ir regioninės plėtros fondą, nes tai yra skirtingi dalykai ir galime tikrai susipainioti įvairiose de detalėse. Toliau supaprastimas. Mes neturėtume painioti supaprastinimo su politiniais tikslais. Negalima sakyti, kad kažkas e, iš esmės pasikeis, jei 6 procentus pakeisime 10 procentų. Tai tiesiog pa, e, parodys mūsų politinį pasirinkimą. Ir jei dabar pradėtume kalbėti apie mūsų Europos parlamento politinius tikslus, kurie yra uh, keliami sąnaudos politikai, tai yra vienas dalykas, o uh, supaprastinimas yra kitas. Ponas uh, Nistelroj kalbėjo apie dalykus, kuriuos esame aptarę ir kitose susitikimuose. Uh, mes e, turėtume įsiaiškinti, ar iš tikrųjų šio komisijos pasiūlymo dėka galima bus e, tikėtis kažkokio supaprastinimo. Iš savo patirties aš galiu Jums pasakyti, kad labai dažnai, nepaisant to, kad teigiama, jog siekiama kažką supaprastinti, iš tikrųjų sistema e, tik tai padaroma sudėtingesnė. Ir kartais būna taip, kad e, pasiūlymai, ką nors supaprastinti, iš tikrųjų da, turi visiškai netikėtų padarinių. Be abejo, visa, visus šios dalykus galėsime aptarti, bet vienaip ir kitaip mes galėt, norėtume, kad po visų šių diskusijų mes e, galėtume turėti tokią priemonę, kuri padėtų mums kuo labiau atsižvelgti į piliečių interesus. Aš manau, kad mes iš tikrųjų dirbame svarbų darbą. Matau, kad kolegos yra nusiteikę e, palankiai, teigiamai. Aš esu pasiruošęs atsižvelgti į daugybę išsakytų pastabų ir panašu, kad e, iš esmės mūsų nuomonės e, yra panašios, taigi lauksiu jūsų pakeitimų. Ir tikiuosi galėsime taip pat bendradarbiauti ir su Europos komisija. Ir be abejo, nemenka užduotis teks ir mūsų sekretoriato darbuotojams. Tikiuosi, kad galutinį tekstą mes galėsime jau turėti lapkritį, o gruodį šis dokumentas galės būti pateiktas plenariniam posėdžiui. Taigi labai dėkoju už visas įsakytas pastabas. Dėkoju. Dėkoju. De, mūsų komitete mes balsuosim dėl šio dokumento gruodį, tam, kad šis dokumentas būtų pateiktas plenariniai sesijai laiku. Taigi siūlau nustatyti štai tokį e, terminą pakeitimams teikti. Spalio 23 diena 12 valanda. Spalio, iki spalio 22 dienos, e, kaip minėjau, galite teikti pakeitimus e, da, mechanizmų teisinėms administracinėms kliūtėms tarp valstybinių mastų šalinti iki spalio 23 Europos regionės plėtros fondui ir sanglaudos fondui gali būti teikiami pakeitimai? Ar bus kitų klausimų? Pone Valnisteroj, man atrodo, kad tik aš da, nuolat turėjau ką nors, ką galim būtų pasakyti. Aš norėčiau pasakyti, kad pastarame koordinatorių susitikime mes nusprendėme nerengti normalios nuomonės dėl SEF. Mes nusprendėme parengti laišką Gal jūs galėtumėt tą sprendimą perduoti mūsų nustabiems sekretoriato darbuotojams, nes kiek aš supratau, jie šiuo metu e, ruošia kompromisus, o vargu ar tų kompromisų prireiks, jei mes parašysime laišką. Taip, iš tikrųjų, apie tai kalbėjome koordinatorių posėdėje ir reikėtų pažiūrėti, kaip šis klausimas yra įrašytas tarp mūsų e, sprendimo. Ir iš tikrųjų taip mes nusprendėme parengti laišką, nes tai užtikrins didesnį lankstumą. Pone Valnysteroj, aš tuoj perėsiu prie savo klausimo, bet pirmiausia noriu pasakyti, kad atsimenu, kad mums buvo anksčiau teikta, kad mes turime parengti viską tam, kad biudžeto komitetas galėtų parengti tarpinį pranešimą. Ir mums reikėtų turėti tekstą, kuris būtų gerai subalansuotas. Antras dalykas, kai šiandien įėjau į šią salę, galvojau, kad mes praeitą savaitę atmetę paramos programą ir priėmė sprendimą dėl rezervo. Tik, aš tikėjausi, kad tie dalykai iš karto atsidurs plenarime posėdėje ir aš taip pat atsimenu diskusiją su Biankovska. Ir tas klausimas nepateko į plenarinį posėdį nes parlamento nariai to nenorėjo, taigi ko gero jis buvo gražintas komisijai. Gal kas nors man galėtų pasakyti, ar šis klausimas bus nagrinėjimas plenarime posėdėje, kokio sprendimo galime tikėtis. Štai toks būtų mano klausimas. This is all of us we know, we saw the, the Mes visi matėme plenarinės sesijos darbo tvarkės projektą. Ir šie dalykai visiems yra žinomi. Ir sekretoriatas mums paaiškino, kad yra natūralu, kad mūsų priimtą sprendimą turi patvirtinti plenarinė sesija, plenarė, turi būti patvirtinti plenariniam posėdėje. Taigi plenarinėme posėdėje jis taip pat turėtų būti atmestas. Jei jums, jums kas, kažkas neaišku, plenarinio posėdžio darbo atvarkėje pakla... kreipkitės į mus. Kiek aš supratau, mes gavome signalų, kad komisija norėjo atsimti tą pasiūlymą. Tai kas įvyko? Mes galime paklausti komisijos, bet nebejoju, kad jie jums nepateiks jokio atsakymo. Ar atsakytumėte tą klausimą? Yes, I think we follow the discussion in Taip, mes labai tyčiai stebėjome diskusijas parlamente ir aš manau, kad priklausomai nuo to, kaip baisys jūsų diskusijos, komisija po to priims uh, sprendimą, ką daryti su šiuo dokumentu. Taigi šiuo metu mes laukiame tol, kol Europos parlamentas kažką padarys. Po kiekvieno regioninės plėtros komiteto posėdžio jis vis tobulėja ir tobulėjo. Na kągi, visi viską girdėjote. Šiuo metu neturiu jokios informacijos iš komisijos, kai ją gausiu, ją išplatinsiu koordinatoriams. O dabar aš norėčiau pasveikinti ponę Krell, nes šiandien jis švenčia savo gimtadienį, taigi da, da, geriausiai linkėjimai jums. Mums yra labai malonu dirbti su ponė Krail. Džiaugiamės, kad jūs pažįstame. Ir ta, linkiu jums taip pat drąsiai dirbti ir ateityje. Tai tai buvo paskutinis mano pranešimas. Tiesiog norėčiau Jums dabar priminti, kad kitas mūsų posėdis bus vėlgi neįlinis posėdis, jis vyks Strasbūrė. Ketvirtadienį spalio 25 dieną ir posėdės prasidės 10 val. 15 minučių. Taip, jei mums pavyks, taip ir padarysime. Taip. Na kągi, norėčiau padėkoti vertėjams ir galime baigti šį posėdį. Visiems dėkoju.